morning, uh, dear colleagues, dear invited guests. Labas rytas, mėly kolegos, mėly svečiai. Siūlau pradėti mūsų posėdį. Pagal darbo tvarkė visų pirmas punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas, jei niekas neprieštarauja, <clears throat> laikysime ją patvirtintą. Toliau pirmininko pranešimai kalbų režimas. Vertimas Danų, Latvių, Kroatų ir Airių kalbomis šiandienos posėdėje nėra numatytas. Turime pritarti koordinatorių rekomendacijoms. E, pranešėjų skirimas. Pone Anderson iš GUE frakcijos skiriama pranešėja dėl protokolo kovotis, ko, ko, ko, skirto kovai su neteisėtais, nelegaliais tabako gaminiais pagal ES veikimo sutarties trečios, trečią dalį. Toliau pranešėjai nuomonėms renkti. Pone Bjork, skiriama pranešėja renkti nuomonę dėl pranešimo dėl 2011 metų direktyvos numeris 36 e, įgyvendinimo dėl e, e, žmonių kontrabandos prevencijos. Pone Helga Stevens skiriama pranešėja dėl nuomonės dėl lygybės užimtumo srityje direktyvos įgyvendinimo ir ponia Valero skiriama pranešėja dėl nuomonės, dėl pranešimo, dėl kovos su uh, E, neteisėtą asmenų kontrabandą ES išorės santykių kontekste. Taip pat noriu informuoti, kad šiandien numatytas balsavimas. Taip pat raginu visus e, parlamentarų padėjėjus pasirūpinti, kad jų nariai turėtų balsavimo korteles prireikus. Ir dabar pradedame nagrinėti pirmąjį darbo tvarkės punktą. Padėtis Viduržėmio jūros regione ir E, būtinybę patvirtinti holistinį ES požiūrį į migraciją. Matytas keitimasis nuomonėmis apie tai, kaip vidaus reikalų srities biudžetas yra panaudojamas migracijos ir vis vystimosi kontekste, taip pat e, netidėliotinų fondų panaudojimas. Šia, mūsų svečiai šį rytą yra ponas Jorg Monar, e, Europos koledžio iš Briugės rektorius, taip pat ponė Koller, e, Olandijos saugumo ir teisingumo ministerijos skiriaus vadovė, bei ponas Gabriel Barbatel imigracijos e, inspektorato e, įgyventinimo skyrius vadovas. Bet pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjams. Pone Metsola šiandien pakeičia, e, pavaduoja ponę Vozenberg ir taip pat pasisakys ponė Cecilė Kijengė. Žodis poniai Vozenberg. Ačiū pirmininkė. Kaip ir buvo pastebėta, pavaduoju kolegė Roberta Macola. Perskaitysiu jos parengtą e, pranešimą svarstomų klausimų. ES e, biudžeto lėšų panaudojimas migracijos kontekste yra labai svarbus. Jei tiesiog e, švais, bus švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai, neužtikrinant išvalgumo ir atskaitomybės, mes tokiu būdu uh, nepalengvinsime situacijos, o tik sudarysime e, įvaizdį, kad imamės veiksmų, bet iš tikrųjų nieko nepasieksime. Reikia parengti išsame gilę analizę, kaip vidaus reikalų srities lėšos bei e, netidėliotinių situacijų fondai yra panaudojami šioje srityje. O kalbant apie ES e, lėšas skirtas užsienio ir vystomai politikai, Negalime e, leisti savo pasimesti e, tarp įvairių biudžeto eilučių panaudojimo. Turime, aiš, turime aiškintis, e, kas gauna lėšas migrantų kilmės šalyse, taip pat užtikrinti, kad pinigai tose šalyse būtų panaudojami tinkamai, kad jie būtų skirti žmonėms. ES turėtų padėti toms valstybėms um, atsistoti ant kojų. Todėl būtent dėl to ši priemonė yra labai svarbi ir turi būti visapimančios bendradarbiavimo strategijos su trečiosiomis šalimis dalimi. ES biudžeto lėšos uh, turėtų būti skirtos migracijos priežasčių sprendimui, siekiant užtikrinti šalise stabilę ekonomiką, tinkamą infrastruktūrą, švietimą sveikatos ir sveikatos apsaugos sistemas. Galutinis rezultatas Mm, ne, ne, ne, galtinis mūsų tikslas negali būti prievarta neleisti žmonėms išvykti iš savo šalių. Mes turėtume siekti kurti tokią, at, tokį klimatą, kur, kuriame žmonės norėtų pasilikti. Geriausia atgrasa e, yra ateities perspektyvos suteikimas e, jų gimtojoje šalyje. Todėl reikia skirti nemažai pastangų ir pasienio politikos ir pasienio gebėjimų stiprinimui. Trečiosios šalis gaunančios iš ES finansinę pagalbą turi panaudoti ją tam tikslui, kuriam jis skirta. Todėl reikia, turi, būti, turi egzistuoti e, reikalingi saugikliai, kurie užtikrintų kad, jį, kad ta pagalba tinkamai panaudojama. Todėl vystomoji pagalba, o ne humanitarinė pagalba turėtų būti skirta šalių vystimuisi. O kalbant apie ES veiksmus migracijos rytyje, sienų apsauga, kova su žmonių kontrabanda, e, saugus asmenų sugražinimas. Turime išsiaiškinti, kaip panaudojami ir tokiem tokiam tikslui skiriami fondai, jie turi būti panaudojama kiek, kiek įmanoma našiau. Kalbant apie prieglopstį, migraciją, e, prieglopščio ir migracijos fondą bei vidaus saugumo fondą, e, jam skiriama 1 procentas ES fondo lėšų, nors dabar dabartinėje finansinėje perspektyvoje ta suma sudaro viena, daugiau nei 1 milijardą eurų sprendimas padidinti šių biudžeto eilučių finansavimą yra svarbus, tačiau turime aiškintis, kaip e, tvarkomos to fondo lėšos ir išsiaiškinti, ar jos panaudojamos geriausiai, optimaliausiai visoje Europos Sąjungoje. Tačiau svarbiausias dalykas yra šis. Pinigai yra svarbu, tačiau jie nepakeis konkrečių uh, E, lygiaverčių solidarumo, solidarumo priemonių. Negalime tiesiog mesti pinigus e, kokiai nors sričiai ir įsivaizduoti, kad mes jau padarėme viską vien padidinę e, biudžeto eilučių finansavimą. Turime raginti kiekvieną valstybę narę suvaidinti savo vaidmenį šioje srityje. Ačiū ir dabar tikiuosi dabar esu pasirengusi išklausyti jūsų nuomonę, kurios nebejoju bus svarbių indėlių į Cecil ir Metsolos rengiamą projektą. Pone Kijengė dabar. Grazie, signora Presidente. La eh, corretta gestione del fenomeno migratorio presuppone. Ačiū, ponia pirminkė. Aš įsivaizduoju, kad valstybės narės turi sukurti sistemą, kuri sugebėtų priklopti tos migrantus. Valstybės narės, kurios patiria didžiulį spaudimą, e, joms reikia papildomos paramos, ypač finansinės. Ir tai numato 60 sutarties straipsnis, kuris numato solidarumą, netgi finansinį solidarumą tarp valstybių narių. Dėja, kaip matome iš žinių, ypač Italijoje nėra pakankamai gerai valdomos šios lėšos ir pasiekmė yra ta, kad finansavimas pabėgėliams ir prieglapšio ieškantiems žmonėms nepasiekia tų žmonių, kuriems to reikia. Darbą atlieka vietos valdžia ir savanoriai. Jie kasdien sunkiai dirba, rūpindamis žmonėmis atvykstančiai į mūsų šalį. Tačiau yra e, visas rytis, įskaitant varias sutartis ir panašiau, kur nėra viskas aišku ir ne viskas daroma taip, kaip reikėtų. Yra žmonių, kurie bėga nuo persikėjimo, nuo karo ir mes e, turime moralinę pareigą e, jiems padėti. Todėl turime užtikrinti, kad visų procesų valdymas būtų skaidrus, reikia užtikrinti aukštos kokybės standartus, e, reikia garantuotų lėšų, siekiant užtikrinti, kad niekas neišnaudotų tos situacijos savo naudai. E, Kalba ne tik apie prastą valdymą vietos lygmenį. E, Labai dažnai įvairūs pažeidimai sukeliami kur kas didesnės korupcijos sistemos. Taigi, šios aspektus reikia įtraukti į mūsų pranešimą taip pat. Toliau reikia stiprinti kontrolės mechanizmus, reikia numatyti griežtesnės privalomas sąlygas. Valstybės narės turi e, gerinti skaidrumą, kai kalbama apie prieimimo centrų finansavimo Reikia užtikrinti, kad tos paslaugos būtų geros kokybės ir taip pat reikia numatyti sankcijas, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui. Taip pat. Taigi reikia tokią kontrolę stiprinti, e, reikia kontroliuoti prieimimo sąlygas, kad būtų galima e, pastebėti pažeidimus. Reikia užtikrinti, kad nacionalinėse sistemose būtų numatyti pasiūlymai dėl lėšų valdymo, dėl lėšų kontrolės. Reikia vengti neskaidrių sistemų e, ir e, pažeidimų. Ačiū. Toliau prieš perinant prie mūsų svečių suteiksiu žodį EKR e, koordinatoriui pono Kirchovui, kuris aiškiai paprašė žodžio dabar ir po to suteiksime žodį svečiams. Atsiprašau, pirmininkė, aš tikrai nesilaikau tvarkos, nes Hilga yra šešėlinė pranešėja šio klausimu ir norėtų pasakyti, ko gero. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad išklausius ponios Macelos pristatymą ir jos kolegijos pasisakymą, aš nerimauju, nors tema yra skirta situacijai viduržėmio jūros regione ir dėl visapusiško požiūrio į migraciją. Aš tikiuosi, kad mūsų prelegentai pakalbės taip pat ir apie kitus e, problemų patiriančius taškus prie ES sienų, nes tikrai kyla problemų dėl humanitarinės padėties prie viduržėmio jūros, tačiau mes ne, pamirštame spaudimą E, prie sienų kitur, Serbijoje, Vengrijoje, kitose vietose, Baltijos, Baltijos valstybėse. Mm, mm. Ir tikiuosi, kad e, apie tai pakalbės ir mūsų prelegentai. Aš žinau, kad yra kraštų taškų e, sprendimo tvarkų komisijoje yra išteklių padėti žmonėms, kurie atvyksta į Europos Sąjungą ne tik per viduržemę jūrą. Aš jaučiu, kad kitos, kita problematika šita pamirštama kartais. Ačiū, ponia Kirkopai. Na, o dabar žodis mūsų svečiams. Pirmiausia, profesorius Monar, e, Europos kolegijos direktorius. Ačiū, ponia pirinkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Ops. I start again. Uh, thanks very much. Labai ačiū, ponia pirmininkė, gerbami Europos parlamento nariai. Man didelė garbė būti pakviestam šiandien kalbėti jums. Uh, aš kalbu, aišku, jums ne Europos kolegijos rektorius, bet kaip mokslininkas, kuris 20 metų uh, uh, dirbo ES teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Pradėsiu nuo bendresnės pastabos. Kalbama apie visapusišką požiūrį į migraciją. Ir aš sužinojau, kad per pastarąsias kelias savaitės ar mėnesius buvo naudojami gana griežti terminai dėl ES atsakomybės ar tikslų kalbant apie visapusišką ES e, migracijos politiką. Man šiek tiek nerima kelia tai, kad pervertinama tai, ką ES kaip tokia gali nuveikti šiame kontekste. Nepamirškime, kad 79 straipsnio 15 dalis ES veikimo sutartis, sutarties kontrolę numato valstybėms narėms e, dėl primamų imigrantų. Nepamirškime, kad pilietybės suteikimo klausimai ar sienų tiesioginės kontrolės klausimai yra valstybių narių kompetencijos dalykai. Ir jeigu pažvelgsime visą finansavimo sistemą tokiems veiksmams, tai jie sudaro mažą dalį to, ką investuoja valstybės narės, valdydamos migraciją ir sienų kontrolę. Tai šis pranešimas turbūt tai, turėtų atkreipti dėmesį į ES veiksmų apribojimus. Nes bent jau žiniasklaida dažnai kaltina ES dėl visko, kas vyksta prie išorės sienų ir dėl prieimimo sąlygų. Taigi reikia realistiškai žvelgti į tai, ko galima iš ES tikėtis, nereikėtų pervertinti tų lūkesčių tiek iš parlamento tarybos ir komisijos pusės, nes jie to daugiau negali padaryti. Taip pat pranešime reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad situacija prie išorės sienų nėra ES kaltė, tai daugiausia yra kilmės šalies e, problemų kaltė, tranzito šalių kaltė, nes jos negali užtikrinti tinkamų sąlygų savo piliečiams, kad jie pasiliktų namuose. Taip pat reikia pasakyti, kad didelė atsakomybė tenka kontrabandininkams, kur įmamasi veiksmų, tačiau taip pat reikia pasakyti, kad ir patys pabėgėliai yra problema, nes yra tam tikra dalis pabėgėlių, kurie yra pabėgėliai pagal Ženevos konvencijos apibriežti, kurios, kurie persegėjami, tačiau nemažai jų tiesiog ieško geresnio gyvenimo. Tai yra teisė tai irgi, bet visgi ieškodami geresnio gyvenimo jie yra pasirengę nesilaikyti valstybių narių teisinių taisyklių ir imasi rizikuoti, apie kurią puikiai jie patys žino, plaukdami per viduržėmę jūrą. Na ir pagaliau jie sumoka kontrabandininkams, kurie yra dalis e, organizuotų nusikaltėlių tinklų, kurie pasinaudodami tomis pajamomis kelia saugumo problemą Europos Sąjungai. Taigi tokios būtų bendros pastabos. Visapusiškas požiūris į migraciją iš tikrųjų, kaip sakė pranešėja, turėtų būti pagristas kritinių, kritiškų įvertinimų, ar mūsų turimos priemonės veikia ar ne. Na ir čia e, rekomendacija būtų tokia. Reikėtų pereikti prie politikos ciklo valdant migraciją, kuomet e, tos turimos priemonės nuolat patikrinimas, ar jos pasiekė nustatytus tikslus ar ne, ir po to peržiūrimas. Turime modelį, kuris veikia pakankamai gerai, tai yra organizuoto nusikalstamumo politikos ciklas. Galbūt e, galėtume būtų galvoti apie panašų ciklą su peržiūrimomis priemonės ir migracijos srityje. Kalbant konkrečiau apie ES lėšų panaudojimą, tai akivaizdu, kad reikia skirti lėšų panaudojimą ilgalaikiems tikslams migracijos politikos srityje ir kalbant apie lėšas, kurios skiriamos vystimosi politikai, gali sukurti situacijos pagerėjimą per, per, per ilgą laikotarpį. Kita vertus, e, trumpalaikis finansavimas reaguojant į krizinės situacijas kaip pastaruoju metu. Kartais susidaro įspūdis, kad trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai kartais supainiojami. Ir todėl laikantis geros visapusiškos strategijos reikia skirti šios du dalykus, numatant realistiškus tikslus tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad, kad yra ir kitų tų ilgalaikių investicijų, kurios yra taip pat būtinas, pavyzdžiui, gerinant priimtų e, pabėgėlių ir prieglošio ieškančių žmonių integraciją. Tam reikia skirti dėmesio taip pat. E, tačiau čia reikia labiau ilgalaikės perspektyvos. Kita vertus, e, reikia spręsti problemas dėl trumpo laikotarpio reagavimo pajėgumų, kuomet trūksta lėšų kritinėmis situacijomis, padid, siekiant padinti, pavyzdžiui, Frontex operacijų pajėgumus, taip pat padėti valstybėms narėms, kurios susiduria su spaudimu. Didelė problema valdant migraciją yra tai, kad mes susidurime su, su asimetrinėmis problemomis valstybės narėse. Ir jeigu tie asimetriniai klausimai nesprendžiami imantis solidarumo reakcijų, e, veiksmų, tuomet pavojus kyla e, tam, tiems pasiekimams, kuriuos, kurie užtikrinti ES, tai yra Šengeno sistema ir vidaus sienų neegzistavimo, e, panaikinimo. Kai dėl vidaus reikalų finansavimo, kaip sakė pranešėja, E, realia prasme lėšų skirtų e, toms, lėšų, toms rytims e, kiekis padidėjo. Tai yra 0,5 procento. Tai atrodo nedaug, bet, bet palyginti su ankstesnė daugmetinė finansinė programa padidimas yra 50 procentų. Tai rodo, kad suprantami, suprantami realūs poreikiai net tame taupimo kontekste. Ir jeigu Europos parlamentas ir valstybių ir vyriausybių vadovai nusprendė padinti finansavimą, tai reiškia, kad iš tikrųjų problema suprantama. Aš atlikau tam tikrų tyrimų prieš keletą mėnesių dėl to, kaip panaudojamos migracijos lėšos per ankstesnę finansinę perspektyvą ir išvada yra ta, kad kalbant apskritai, tas tikslas skirti lėšas būtent valstybėms narėms, kurios daugiausiai susiduria su migracijos iššūkiais, e, buvo įvykdytas. Tačiau yra iškreipytų poveikių. Pavyzdžiui, tendencija, kad visos valstybės narės turi gauti kažką iš to fondo, nepriklausomai nuo to, ar jos yra pirmojo fronto linija ar ne. Taigi toks yra nedidelis iškraipimas. Taip pat pastebėjau kad yra, yra skirtingai šiek tiek panaudojamos tos finansavimo galimybės priklausomai nuo nacionalinių pajėgumų, nes valstybės narės turi suformuoti projektus ir tuomet paprašyti finansavimo. Kai kuriams valstybės narėms tai sekasi daryti geriau negu kitoms. Taigi tai, kaip nukreipiamas tos lėšos, yra skirtumo pat yra kofinansavimo reikalavimų. Kai kuriais atvejais e, valstybės narės atgrasomas nuo to, kad vykdytų tam tikrus projektus. Manau, kad naujoji finansinė sistema sprendžia kai kurias iš šių problemų, tačiau ne iki galo. Ir tam reikia <clears throat> daugiau dėmesio. Dėl solidarumo užtikrinimo toms šalims, kuriams to labiausiai reikia, išbandyti vairūs modeliai. Ir viena iš problemų, kurią iškėlė komisija, kai kalbam apie perkelimo kvotų sistemą, tai yra 6 tūkstančių eurų išmokėjimas už kiekvieną asmenį, kuris yra perkeliamas į konkrečią valstybę narę. Aš bijau, kad jeigu mes iš tikrųjų norime sukurti paskatas valstybėms narėjams priimti daugiau pabėgėlių. Finansinė prasme reikėtų kalbėti apie visai kitokį finansinį kontekstą. Deja, man nepavyko rasti jokių konsoliduotų duomenų apie tai, kaip e, visų pabėgėlio apdor, e, prieimimo, visų administracinių išlaidų ir kitų pastangų apimtis yra. Bet tačiau, galvojant, nes karalystės e, vardų rūmų patarėjų ir vienas komiteto nariai paklausė vyriausybės, kiek kainuoja priimti vieną pabėgėlį. E, atsakymas buvo maždaug 25 tūkstančiai svarų per metus. Ir e, SBO ataskaitos rodo, kad 60 metais Belgija ir Danija įvertino, kad per metus vieno pabėgėlio išlaikymas kainuoja daugiau kaip 30 tūkstančių JAV dolerių, maždaug 25 tūkstančių eurų. Taigi matote, jeigu mes kalbame apie 6 tūkstančius eurų vienam asmeniui, siekiant padėti valstybės narėms padengti tas išlaidas, tai tikrai iš tikrųjų padeda nedaug. Ir nėra paskata valstybės narėms priimti daugiau pabėgėlių. Reikėtų kalbėti apie daug daugiau finansavimo, daugiau lėšų. Aš atlikau tokius nemoksliškus e, skaičiavimus. Tai yra, Frontex yra paskelbęs, kad iki gegužės mėnesio e, buvo 153 tūkstančiai pabėgėlių prie visų Europos Sąjungos išorės sienų, ne tik viduržėme jūroje. Taigi metų pabaigos gali jų būti apie 300 tūkstančių. Jeigu pagalvotume, e, apie tos išmokos padidinimą. Taigi, tai sudarytų per metus 3 milijardus eurų. ES biudžetas nieko panašaus neturi savo biudžete. Na ir pagaliau, e, dėl kritinio finansavimo komisijos pasiūlymai pateikti gegužės mėnesį eina teisinga kryptimi. Tai yra 75 milijonai eurų papildomai skiriami, tačiau tik tai 57 milijonai eurų bus skiriama valstybės narėms, kuriuoms reikia solidarumo. Pagal tos skaičius, kuriuos pateikiau ką tik, atrodo, tokios sumos yra gana simboliškos. Ir paskutinė tikrai pastaba. 99 tūkstančiai eurų. Paklausykite, 99 tūkstančiai eurų numatyti kritinėme finansavimo fonde pagerinti, padidinti Europos, Europolo e, pajėgumus, e, siekiant išardyti kontrabandininkų tinklus. Tai yra mažiau negu simboliška suma. Tai yra tiesiog e, atvirukas su geriausiais linkėjimais. Uh, Labai ačiū, dabar panas Kolar. Uh, saugumo ministerijas atsakingas uh, pareigūnas. Um. Ačiū pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai. Norėčiau padėkoti šiam komitetui už galimybę pristatyti esamą situaciją įgyvendinant fondą, fondus Olandijoje. Tai yra labai svarbus fondai, kuriais e, remiami nacionaliniai europiniai tikslai, imigracijos, sienų kontrolės ir kitose saugumo kitose srityse. Šį pavasarį buvo parengtas konkursas, paskelbtas konkursas, mes gavome apie šimtą pasiūlymų ir džiaugiuosi, kad galiu jums pristatyti situaciją, kaip mes dirbame su AMIF ir ISF um, e fondu. Taigi, 2012 metais prasidėjo dėrybos e, dėl finansavimo nacionalinių lygmenių. Buvo parengti pagrindiniai aktai. Uh, 2013 metais Olandijos valdžia generalinių direktorių lygmenių susitiko su vidaus reikalų generaliniu direktoratu, taip vadiname politikos dialoge, ir buvo aptartos pagrindinės mm, temos, kurios turėtų būti finansuojamas AMIF ir ESF pinigais. Buvo pareng, pradėtos rengti nacionalinės programos. Nacionalinės programos turėjo um, mm, tęsti septynerius metus, taigi jos buvo gan. Mm, bendro pobūdžio dokumentai, e, bet mes taip pat norėjome, kad programos būtų pakankamai e, konkrečios ir praktiškos, kadangi tai būtų, tokiu būdu būtų užbrieštos geresnės gairės visam programiniu laikotarpiu. Ir buvo daug suinteresuotų šalių, kurios dirbo rengiančias programas ir agentūros įvairiausios ir, ir, ir įvairūs departamentai reikia pasakyti, kad AMIF programa skiriasi nuo ISF programos. ISF programa yra detali programa, tuo tarpu AMIF programa yra labiau sutelkta į konkrečius klausimus. Ir skirtumas mm, atsirado dėl to, kad, pavyzdžiui, ISF paraškas teikia įvairios vyriausybinės organizacijos, monopolį, o AMIF yra daug didesnė paraiškų teikėjų įvairovė. Taigi, AMIF mes naudojame pagrindę

E, kai norime surinkti potencialius projektus ir skelbiam konkursus. Olandijos nacionalinė programa AMIF jau patvirtinta komisijos kovo mėnesį, o ESF programa dar yra komisijos vertinama. 2014 gegužė baigiamiai aktai buvo patvirtinti ir paskelbti parlamento, po to buvo ir gyvendantis, deleguojantis aktai patvirtinti ir paskelbti dėl fondų vykdymo. Yra esminis skirtumas dėl um, vidaus reikalų fondo pagrindinių aktų ir uh, Solid fondų buvusių E, aišku, kad dabar baziniai aktai yra mažiau detalūs, labiau paremti principais, todėl reikia detalesnio reglamentavimo nacionalinių lygmenių. Ir Niderlanduose ministerijos reglamentai buvo paskelbti e, šių metų kovą. Tada buvo paskelbtas konkursas gegužė, kuris tik baigėsi. Yra pateikta per 90 pasiūlymų, kuriuos dabar tikriname, vertiname ir atrinkinėjame. Kita skaidrė. Kalbant apie nacionalinių programų turinį trumpai, noriu pasakyti, kad prieglapščios rytie nacionalinės programos pagrindinis tiklas yra numatyti ateities pokyčius migracijos srautų srityje ir numatyti šių pasikeitimų valdymą. Taigi reikia kalbėti apie prieglapščio. Mm, procedūrų kokybę, prieimimo valdymą, kad turėtumėm pakankamai apmokyto kvalifikuoto personalo. Reikia kalbėti apie pažeidžiamas grupės, aišku, vaikai, asmenys su negale, pagyvenę asmenys, tai čia galvojant apie jų prieimimą, jie yra prioritetas AMIF. Uh, Galvojant apie integravimą, AMI fondas skatina NVO pateikti novatoriškas idėjas, kad būtų galima spręsti problemas ir jos yra skatinamos keistis pažangiają praktiką. Gražinimo srityje Olandijos požiūris yra toks, kad gražinimas yra neatskiriama prieglopščio dalis. Panaudojant AMIF, trečių šalių piliečiai, kurie neturi teistų galimybių, jokių yra rengiami gražinimui į kilmės šalį. Tikslas yra parodyti, kad gražinimas pripažinimas yra galimybė ir AMIF projektai remia tai. Kita skaidrė. Uh, visas rytyje informacijų paremtas peržiūrėjimas vizų yra skatinamas, kad paspartėtų procesai, kad būtų intensyvesnis darbas toje srityje, panaudojant mažiau personalo. Um, sienų kontrolės srityje ESF sujungtas su Europos ir nacionalinė vizija, galvojant apie migracijos rautus ir sienos kontrolę. Ir čia mm, rengiamasi taip pat ir išmaniųjų sienų požiūrio taikymui. Yra visas tinklas um, ryšius palaikančių pareigūnų tarptautinių ir galiausiai yra investicijos į mm, nedidelius lankščiai veikiančius laivus, kuriuos naudoja um, Olandijos karinė policija. Taip pat yra numatoma uh, patobulinti ir jūrų uh, patruliavimo orlaivių sistemą. Dabar galvojant apie prevenciją ir kovą su nusikalstamumu, trys prioritetai yra nustatyti. Tai yra pagalba nukentėjusiesiems, finansiniai tyrimai ir policijos personalo apmokymas. Rizikos krizių valdymo srityje prioritetai yra pagrindinė infrastruktūra kibernetinio saugumo gerinimas, tolesniai tyrimai šioje srityje, investicijos į ankstyvą perspėjimo sistemą. Dabar, galvojant apie nacionalinės programas, reikia pasakyti, kad um, aišku, kad uh, buvo daug projektų ir, ir norima buvo mm, sutelti dėmesį į stambesnius projektus, todėl mes nusprendėme, kad reikia Europos fondus investuoti į e, tvarius e, projektus migracijos srityje. Mes taip pat numatėme, kad, kad būtų galima užtikrinti migracijos saugumo e, sričių tvarumą. Mes nusprendėme, kad minimali riba yra 400 tūkstančių eurų projektams, išskyrus integracijos projektus, kur minimali riba yra 200 tūkstančių eurų.

Tai yra didžiulis žingsnis į priekį, galvojant apie 7 metų programą. Programinis laikotarpis buvo sudalytas į kasmetinius etapus ir tai numato daugiau lankstumo tiek valstybėms narėms, tiek mm, paraiškų teikėjams. Anksčiau buvo labai griežti reikalavimai, o dabar su AMIF ir SF mes turime lankstesnės taisyklės dėl administravimo ir ataskaitų pateikimo nacionalinių lygmenių. Tokiu būdu AMIF ir SF atitinka kitus europinius fondus, gali būti palyginamas su kitais europiniais fondais, pavyzdžiui, ESF ar EFRO. Uh, Olandijai, kokia yra 7 metų suma numatyta, MIF yra 32 milijonai prieglopšių, 19 milijonų integracijai, 300 milijonai gražinimo projektams ir kasmet 8 mm, uh, punktui uh, ir kasmet yra atitinkamos sumos numatomos tokiems e, projektams. Yra ISF e e, pasi, sienų sričiai 7 metų laikotarpį 30 milijonų, o policijai, policijos daliai 31 milijonas, tai yra dešimtadalis nacionalinio biudžeto skiriamo tiems klausimams. Ir Toliau galvojant apie AMIF ir ESF įgyvendinimą, aišku, reikia visų pirma paminėti nacionalinius reglamentus, teisės aktus ir šiame dokumente, reglamentai šiame dokumente yra visi reikalavimai tiek AMIF, tiek ESF, visos gairės dėl paraiškų prašytojų. Mes siekime sumažinti administracinę naštą ir supaprastinti e, visas procedūras. Tai reiškia, kad jeigu yra nedidelės išlaidos nedideli, ir nedidelės sąskaitos, labai sunku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 yra viską patikrinti. Nu, dabar mums nebereikia, pavyzdžiui, tikrinti vietos kelionių išlaidų, telefonų, interneto kainų ir taip toliau. Mes naudojame standartinius valandinius tarifus, skaičiuojame užsienio kelionės pagal egzistuojančius standartus. Bet to reikia pasakyti, kad AMIF projektai gali trukti trejus metus, ISF kartais ir ilgiau. Kad galėtumėm sekti visus tos projektus, mes kasmet apsilankysime kiekviename šiame projekte, kad pažiūrėtumėm, kaip viskas vyksta, kad galėtumėm e, taip pat ir pateikti patarimų. Politikos lygmenių yra stebėsinos komitetas, kuris susitinka keturis kartus per metus ir aptaria migracijos, integracijos, saugumo, saugos klausimus, e, nes tai yra politikos direktoriai iš tų sričių ir be to stebėsinos komitetas e, generuoja idėjas ir nuolat stebi, kaip yra siekiama nacionalinės programos tikslų. Toliau, mm, šiame žemėlapyje yra paaiškinta, kad nacionaliniu lygmeniu mes turime kontroliuoti, įvairių, valdyti įvairius ciklus finansavimo procese. Tai yra tarsi metro sistema. Visi traukiniai turi atvykti laiku tam, kad visi srautai gerai veiktų ir lėšos būtų tinkamai suteikiamos. Šiame žemėlapyje daugiam, dauguma klausimų, kurie jau paminėti, yra parodyti. Mm, tai, tai, tai žemėlapis, kuris apima mūsų mm, planavimo santykius, pavyzdžiui, reguliavimą, visi atskaitomybė, um, vertinimas. Raudona linija yra dešimties metų programinis ciklas AMIF ir SF nuo pirmų dėrybų iki galtinio vertinimo. Toliau Mėlyna yra 3-7 metų projektiniai ciklai, nuo organizavimo iki projekto ataskaitos. Ir galiausiai e, geltona, tai yra vienerių metų linija, es ciklas metinis ir galiausiai e, žalia vertikali linija ir atsiskaitimas es. Toliau dar vieną skaidrį. Aš norėčiau parodyti Jums um, fotografijų, vaizdų iš, iš ankstesnio laikotarpio. Labai svarbu yra suprasti, kad visų mūsų darbas um, tai yra realūs projektai, kurie paliečia daug žmonių. Ir um, kad tik Labai svarbu, kad visos pastangos, kurios yra sudedamos į šių fondų valdymą Europinių nacionalinių lygmenių, duoda rezultatą. Tad labai svarbu, kad finansavimas būtų panaudotas tinkamai, kad lėšos būtų leidžiamas atsakingai. Na ir galiausiai, kas matote pirmame paveikslėlėje, tai yra projektas, kur gražinami, gražinamiems asmenims yra suteikiamas trijų, trijų mėnesių apmokymas, pavyzdžiui, kaip kilimus pinti, kaip e, virinti, kaip siūti ir taip toliau, kad jie po to gal, taip, taip pat jie gauna įrangos, kad grįžę galėtų užsi, pradėti kažkokią nedidelę įmonę. Um, toliau antras e, paveiksliukas yra berniukas, kuris um, žaidžia žaidimo aikštelėje Niderlandų prieimimo centre. Trečia, trečias paveiksliukas rodo um, pripučiamą kietą laivą, kuris naudojamas e, uost, e, jūrinio uosto policijos kontroliai e, Rotterdame pasienio patikrinimams ir paskutiniam ketvirtam paveikslėlė yra klasė prieimimo centre, kur jaunimas po pamokų sėdi ir ruošia namų darbus. Not... Ačiū ir dabar išklausysime pono Barbatėjai Rumunijos imigracijos inspekcijos E, įgyvendinimo skyriaus vadovas, programų įgyvendinimo skyriaus vadovas. Labas rytas, gerbiami Europos parlamento nariai. Savo pasisakymę kalbėsiu apie tai, kaip ES lėšos panaudojamos vidaus reikalų srityje. Konkrečiai pristatysiu e, skubių priemonių įgyvendinimo projektus. prisistatysiu. E, koordinuoju Rumunijos imigracijos inspektorate skyriaus darbą. Mes e, panaudojome trijų ES e fondų lėšas įgyvendami projektą, taip pat ir AMIF fondą, taip pat imigra, prieglapšio imigracijos fondo lėšas. 2013 buvau dalyvavau e, misijoje Graikijoje, kur vyko mokymai, kur mokėmės kaip organizuoti e, prieimimo centrų darbą, o 2014-aisiais rengiau vertinimą e, apie skubos skubių programų fondo lėšų panaudojimą ir projektų gyvenimą Bulgarijoje. Norėčiau, kad parodytumėte pirmą skaidrę, dabar antrą. Taigi iššūkiai susijęs su solid fondo įgyvendinimu. Uh, siekėme parengti rekomendacijas dėl naujo fondo, dėl AMIF fondo įgyvendinimo laikotarpį iki 2022, ypač e, skubių priemonių srityje. Ir rengdamas išvadas rėmiausi informaciją surinkta Bulgarijoje ir Tai yra kriterijai, kurie aktualūs daugeliu atveju. Visų pirma, pristatysiu vidaus reikalų e, srities programų pagrindinius bruožus ir e, kaip tai, atsi, kaip, kaip tai takoja programų gyvendimą valstybėse narėse. Taip pat trumpai apžvelgsiu SOLID programą, kurios įgyvendinimas baigėsi per, per jos gyvavimo laikotarpį įgyvendinant programas, e, rėmėmės metinėmis programomis ir metiniais veiksmų planais. Daugiametė e, veiksmų programa buvo suskaldyta kiekvienais metais. Valstybės turėjo pristatyti naujas programas e, komisijai, kai tos programos būdavo patvirtintos, valstybės galėjo jas įgyvendinti per dviejų, trejų metų laikotarpį. Šalia tokio chronologinio suskirstimo reiktų paminėti ir tai, kad veiksmai e, pagrindinė tų programų dalis buvo pernelyg e, smulkiai e, suplanuoti ir daugeliu atveju nebeliko erdvės valstybėms e, manevrams ir lankstumui. E, galiojančias taisyklės komisija patvirtina savo sprendimais, kurie galioja ES mastu. Kalbant apie bendrą sistemą, e, didelis, didelė pažanga yra tai, kad dabar, finansa, kad dabar lėšos panaudojamos nuosekliai tes, per visą testinį e, programų laikotarpį. Ir teo, teoriškai dabar programos yra įgyvenimas 2014-2022 valstybėse narėse. Todėl valstybės kiekvienais metais nebeprivalo pateikti metinės veiksmų programos. Kalbant apie tai, kaip e, pristatyti veiksmai, A, pavyzdžiui, AMIF programoje e, viskas priklauso nuo finansuojamų prioritetų. AISIF programa yra konkretesnė, skirta e, konkretiems naudos gavėjams, o AMIF programa skirta e, tiems e, naudos gavėjams, kurie laimi konkursus skelbiamus to, tos programos lėšų panaudojimo. Ir čia numatyta daugiau lankstumo valstybėms narėms. gyventinant programas buvo parengti ir konkretus veiksmai ir jų keisti gyvendinimo etape jau nebegalima, nes yra numatyti tam tikri tikslai, bet pačios programos yra gana lankščios. Dalyvavimo programuose kriterijus parengia ir nustato valstybės narės, remdamosi savo nacionaliniais reikalavimais ir uh, E, nusistovėjusią praktiką. Skubos priemonės. Vėlgi pabandysiu pateikti palyginimą. Ankstesnėje programoje įgyvendinant solid, e, panaudojant solid programos lėšas, valstybės, kurios norėjo prašyti paramos pagal skubių priemonių planą, turėjo peržiūrėti savo metinės programas. Šis procesas užtrukdavo vidutiniškai nuo dviejų iki trijų mėnesių, o tai kai kuriais atvejais buvo per ilgas laikotarpis. Atsižvelgiant į tai, kad tikslinės grupės, kuriams reikėjo pagalbos, laukė skubios pagalbos, taip pat buvo kitų skubių spręstinų situacijų. Kai tos skubios priemonės buvo patvirtintos, jas taip reikėjo įgyvendinti vos per šešis mėnesius. Man atrodo, ma mano vertinimu, to laik, tas laikotarpis buvo per trumpas, nes kai kurios, e, pavyzdžiui, priemonės skubos, gyvenimos skubos varkas buvo skirtos infrastruktūros kūrimui. Todėl reikėjo, reikėtų svarstyti tvaresnius sprendimus ir pusę metų, man atrodo, per trumpas laikotarpis. Pagal naują, naujai parengtą sistemą <clears throat> E, situacija pasikeitė. Valstybės ne, e, nebe nebeprivalo peržiūrėti savo metinės programos, jos tiesiog turi kreiptis į komisiją, komisija tvarko fondus, ji parengė vertinimą ir ji savo vertinime pateikė e, numanomą tvarkaraštį gyvendinimo ir kai skubos priemonės patvirtinamos, Numatomas įgyvendinimo laikotarpis yra pusantrų metų, daug ilgesnis nei anksčiau. O tai tikrai geriau atitinka eksamus poreikius ir skubos priemonėms keliamus tikslus. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad skubos priemonės dabar, kaip reikalaujama, turi būti labiau sutelktos į paramą liko labai nedaug galimybių investuoti į infrastruktūrą, panaudojant tas lėšas. Taigi, matome daug ir gerų pokyčių, jie užtikrina didesnį našumą. Europos komisija 2014 skyrė 25 milijardus eurų ir iš tų 25 milijardų 10 milijardų jau skirta iš 2015 biudžeto. Norėčiau pakalbėti apie iššūkius ir kliūtis. Minėjau kliūtis, kurias pastebėjau savo darbe Taip pat norėčiau uh, paminėti ir rizikos veiksnius, kurie kartais gali įtakoti programų įgyvendinimą ir skubos priemonių įgyvendinimą. Taip pat norėčiau paminėti ir tai, kad na, atsižvelgiant į visus solid programos trūkumus, vis dėlto e, valis, sukurtos sąlygos valstybėms narėms įgyvendinti mm, programas skubos tvarkas, skubos priemonės. Komisija e, užtikrina stebėseną programų, reguliariai lankosi valstybėse narėse ir tai yra galimybė sukaupti reikalingą informaciją, geriau įsigilinti ir gauti reikalingą paramą. Taip pat komisijos pareigūnai yra pasiruošę teikti reikalingas konsultacijas. Norėčiau paminėti kai kurias išliekančias kliūtis ir rizikos veiksnius. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie galutinius naudos gavėjus, tai yra privataus ir viešojo sektoriaus atstovai, e, kurie e, konkursuose įgyja kurie, kuriems susitikama galimybė įgyvendinti pasiūlymus. Kartais dėl neteisingo e, taisyklių aiškinimo arba netinkamo jo, jų gyvendinimo iškyla problemų. Taip pat kartais pristinga patyrimo ir eks, ekspertų gebėjimų. Dėl viso šito uh, stringa projektų uh, kokybė, taip pat neužtikrinama reikalinga parama. Kitas svarbus veiksnys - netinkamai organizuojama viešųjų pirkimų procedūra. Tai aktualu mm, valstybinio sektoriaus institucijoms. Ir taip pat kartais iškyla kai kurių kitų nenumatytų veiksnių. Taip pat, dėl, jei, konkur, jei konkursuose pateikiama mažai prašymų, mm, E, tenka papildomai organizuoti konkursus, e, tai reiškia papildomą darbą ir iškyla rizika programos įgyvendinimui. Pavyzdžiui, gyvendinant SOLIT programą, e, reikalavimas peržiūrėti programą kiekvieną kartą nebuvo geras dalykas ir nebuvo įmanoma skubiai panaudoti ES lėšų. Toliau norėčiau pakalbėti apie skubos priemonės. Šis ši priemonė yra e, sukelia nemenka iššūkį, kai ją reikia panaudoti. Ypač jeigu dar e, yra ir kitų veiksnių, kaip e, laiko, mažai laiko, griežtos nacionalės ir ES taisyklės bei tikslinių grupių netidėliotini poreikiai. Dažnai tai yra pažeidžiamos, pažeidžiamos menų grupės. Ankstesnėje programoje, solai programoje didžiausia kliūtis buvo uh, ribotas programų gyvendinimo laikotarpis. Reik, e, būtina, paprastai skubos priemonės reikalingos, kai reikia sutikti netidėliotiną mm, pagalbą tikslinėms grupėms. E, to, iškyla grėsmė tvarumui, jei papildomi e, ištekliai ar alternatyvus sprendimai nė, nėra parengiami. Taip pat dažnai yra sudėtinga patekti į darbo rinką, e, užregistruoti vaikus mokyklose, e, taip pat dažnai prisireikia e, sveikatos apsaugos paslaugų. Taip pat norėčiau pastebėti, kad vietos institucijų požiūris ir paramos stygius ar pasipriešinimas yra svarbus e, veiksnys, Todėl priemonių, skubių priemonių įgyvendinimas labai priklauso nuo vietos e, e interesų atstovų reakcijos. Reikėtų koncentruoti veiksmus, reikėtų, kad, kad vis veiksmų imtųsi viena ar, ar nedaugiau nei kelios nacionalinės institucijos, bendradarbiaudamos su vietos valdžia, nes vietos valdžia nėra laikoma svarbia interesų um, atstovę. Norėčiau patikti keltą rekomendacijų. Jau minėjau bendro pobūdžio rekomendacijas. Tai yra labai svarbu palaikyti glaudžius ryšius su komisija ir per oficialius kanalus, bet taip pat ir neoficialius kanalus, reikėtų tokį bendravimą tarp valstybių narių ir komisijos skatinti. Reikia mokymų e, atsakingoms institucijams ir naudos gavėjams. Reikėtų ypač akcentuoti gebėjimų kūrimą vietos lygmenių. E, vietos organ... Valdžia ir vietos organizacijos čia yra svarbu. E, Teisiklės turėtų būti paprastos, lengvos įgyvendinti, pritaikytos prie nacionalinės situacijos. Ir todėl jas reikėtų nu, nuolatos peržiūrėti, ypač viešųjų pirkimų taisyklės, e, paraiškų vertinimo taisyklės, ataskaitų teikimo taisyklės. Daugiamečiai projektai turėtų būti turėtų pakeisti trumpus projektus, siekat užtikrinti testinumą. E, Reikėtų uh, e, renkti informavimo kampanijas potencialiems uh, pra, pra, prašytojams, konkursų dalyviams. Valstybės narės turėtų ieškoti alternatyvių e, finansavimo šaltinių, o stebėsinos etape reikėtų ypač akcentuoti faktų rinkimo misijas. Ir galiausiai, toj baigsiu, sako kalbėtojas, rekomendacijų, dar rekomendacijų apie e, skubos priemonės. Visų pirma, krizės valdymo kontekste reikia integruoto koordinuoto požiūrio valstybių lygmenių priemonės turėtų koordinuoti aukščiausią atsakingą instituciją ir įtraukti visas susijusias institucijas. NVO ir tarptautinės organizacijos taip pat turi būti įtrauktos arba bent jau su jomis konsultuojamasi e, bendrame koordinavimo mechanizme atsižvelgiant į e, reikalingą į sritį, į e, eks, specialią sritį. Kiekviena valstybė narė turėtų būti parengusi atsarginį planą dėl e, masiško ir staigaus e, migrantų srauto. Ir šią temą turiu keletą konkrečių rekomendacijų. Reikėtų parengti e, planą, kaip atrodytų priemonių panaudojimas, panaudojant es lėšas. Taip pat reikėtų peržiūrėti visu, visus, visas galimus įnašų šaltinius. Reikėtų nepamiršti e, psichologinės pagalbos svarbos psichologų e, paslaugų svarbos tokiose situacijose. Reikėtų pasitelkti ir kitus išteklius ir parengti tokių specialistų sąrašus, vertėjų, socialinių darbuotojų, medikų, taip pat asmenų, kurie e, e, užtikrina prieglapšio procedūras. Toliau, dar rekomendacijų apie pažangiosios praktikos pavyzdžius. E, Svarbus dalykas yra geri administraciniai gebėjimai e, pagrindinių naudos gavėjų. Valstybės narės turi pasi, pasirūpinti reikalingais darbo ištekliais, darbo jėga, finansų, logistikos, e, teisinės rytyje. Taip pat jos turėtų supaprastinti administracinės procedūras, šalinti biurokratiją, taip pat kurti partnerystės ir e, renkti protokolus jeigu prireiktų panaudoti e, atsarginį planą. Reikėtų parengti papildomas priemonės, e, finansinės, institucinės, kalbant apie skubos priemonių gyvendinimą. Ir galiausiai svarbu užtikrinti skaidrumą ir informavimą, panaudojant skubos priemonės. Skubos priemonėms turėtų būti skubos priemonių panaudojime taip pat reiktų informuoti ir e, šalies gyventojus. Žiniasklaidą reikėtų taip pat reguliariai informuoti apie tų priemonių įgyvendinimo raidą, o vietos valdžia taip pat turėtų nuolatos gauti visą naujausią informaciją. Labai ačiū, sekretariatas mane informuoja, kad skaidrės bus išdalintos Libė komiteto nariams. O dabar diskusija. Prašau pranešėjas pasakyti, ar norėtų užduoti klausimą, pane Vortsenberg. Aš negaliu atsakyti, aš tiesiog pakeičiu ponę Metsolą, tai, tai nebūtų sąžininga. Na, visų pirma, norėčiau padėkoti kalbėtojams už jų pasisakymus. Aš norėčiau užduoti keletą konkrečių klausimų. Profesoriui Monar, jūs kritiškai e, reaguojate į faktą, kad Europa dažniausiai e, vaidinama atpirkimo ožiu dėl visko, kas neteisingai suveikia. Tačiau klausantis jūsų sudaro įspūdis, įspūdis kad jūs bandote apeiti ekonominius klausimus, kiek kainuoja, pavyzdžiui, vienas emigrantas. Mes nesame Europos centrinis bankas, mūsų darbas nėra nurūpintis pinigais, mūsų darbas yra rūpintis, kad pirmoje eilėje būtų žmonių teisės. Situacija yra katastrofiška ir ji visai negerėja. Greičiau priešingai. Kalbame apie žmonės, kurie turi, susiduria su e, jų teisų pažeidimas. Ką jūs siūlote daryti su tuo? Toliau pane Stevens. Ačiū, pirmininkė. Turiu keletą klausimų ir komentarų, tačiau prieš pradedama norėčiau pakomentuoti pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų bendratarbiavimą. Hmm. Mano patirtis rengiant kitus pranešimus rodo, kad šešėliniai pranešėjai paprastai hmm, turi kažką pasakyti, jie dalyvauja diskusijose, tačiau rengiant šį pranešimą viskas daroma kitaip. Aš pateikiau savo komentarus ir maniau, kad turėsime galimybę pasikonsultuoti, pasikalbėti, tačiau atrodo, kad abi pranešėjos priemė mūsų komentarus, joms jie atrodė geri. Man atrodo, reikia pirmiausia pasikonsultuoti. Nemanau, kad toks būdas yra labai demokratiškas. Dabar dėl esmės. Noriu padėkoti visiems prelegentams už jų pasisakymus, tačiau turiu keletą komentarų. Galbūt būtų geriau atidžiau pažvelgti į vidaus reikalų ministerijas, jų turimas lėšas. Nekalbant apie lėšas iš kažkur kitur. Ir galbūt čia prioritetus galime būtų perdėlioti kitaip. Taip pat e, dėl galimybės pasinaudoti tas e, skubiamis skubos lėšomis, e, nes procedūros yra labai biurokratiškos. Ir kritinėse situacijose negalima laukti savaičių savaitės. Galbūt čia reikėtų atkreipti daugiau dėmesio. Taip pat aš suprantu, kad 6000 eurų skiriami vienam pabėgėliui, siekiant tą asmenį perkelti, apgyvendinti. Ar tai yra tiesiog simbolinis gestas valstybių narių atžvilgių? Ar negeriau tuos pačius pinigus panaudoti kovai su žmonių kontrabanda? Ir gerinti tas sąlygas, kaip mes apgyvendiname ar e, siunčiamiems atgal žmonėms, kuriems nesakėme prieglopstis. Taip pat reikia skirti lėšų ateičiai, nes atsiras, ko gero, naujų karštų taškų. Galbūt reikėtų užtikrinti paramą toms šalims, kur, iš kurių žmonės atvyksta, o ne tiesiog paskumomis reaguoti į krizės. Aš manau, kad, kad būtų geriau e, ieškoti, e, žiūrėti ten, kur yra potencialios problemos, pavyzdžiui, kalbant apie Siriją ir Iraką, kur vyksta karai, žmonės, kurie, žmonėms, kurie bėga iš tų e, regionų, reikia paramos, tačiau galbūt kitose vietose galima daugiau padaryti, kad e, pabėgėlių srautai nekiltų. Bendradavimo prasme taip pat reikia daugiau dėmesio skirti stabilumui, žimtumui, žmonėms e, užtikrinti namuose. Ir paskutinis klausimas, ar komisija daro pakankamai e, kontroliuodama išlaidas kovai su sukčiavimu kalbame apie iš tikrųjų didžiulės pinigų sumas ir tuomet yra pavojus, kad pinigai gali nukeliauti ne ten, kur reikia. Kai kuriuose valstybės narėse žmonės iš tikrųjų nėra pasirengę dirbti tokias, tokiamis lėšų sumomis, jie neturi pakankamos infrastruktūros. Toliau šešėliams pranešėjams po 3 minutės, o kitiems tariams po 2 minutės. Pone Spinelį. Thank you, President. E- Ačiū, pirmininkė. Kaip šešėlinė pranešėja kairiųjų frakcijoje, aš norėčiau išsakyti keletą komentarų dėl lėšų skirtų apgyvendinti pabėgėlius. Pirma, Europos politika yra skirta, kad būtų užkirstas kelias migracijai, skirta kovai su nelegalia migracija, gražinant e, žmonės atgal ar juos įkalinant tiesiog. E, tai kainuoja daug pinigų, tačiau apie tai nekalbama. Galbūt geriau būtų galima įvertinti, kiek visą tai kainuoja, nes tai ko gero kelia grėsmė ir socialinės gerovės sistemams. Yra daugybė nelegalių migrantų Europos Sąjungoje, Apie 150 tūkstančių iš jų buvo, buvo iš, išvaryti, o 160 tūkstančių gražinta į savo šalis. 114 tūkstančių neleista pasilikti. Sunku apskaičiuoti, kiek kainuoja Europos tvirtovės kūrimas. Iš 28 valstybių narių tik tai Belgija registruoja visus gražinimo, visas gražinimo išlaidas. Tačiau žinome, kad ES skiriamos lėšos nuo 2000 metų iki šiol kovoti su nelegalia migracija sudaro 13 milijardų eurų. 11,3 milijardo gražinti e, nelegalius migrantus, likus, o likusieji sienų inspekcijoms. Vidutinės išlaidos yra 4000 eurų vienam asmeniui daugiausia transportui. Šios pinigus būtų galima panaudoti kitiems tikslams, pavyzdžiui, nepilotuojams e, orlaiviams, sienoms, barjerams statyti, sienų tikrinimui. tyrimams ir sunkvežimių patikrinimo įrangai iš tų visų lėšų. kurios skiriamas migracijos užsienio politikos pusiai, tai yra kovai su kontrabandininkais. ir bendradarbiavimo sustarimai su šalimis, iš kurių atvyksta migrantai. Pavyzdžiui, Eritrėjos diktatoriai siūlomos lėšos siūlo milijonai. prieglobstis, migracija ir apgyvendinimas. Prieglaušio ir migracijos fondas dabar. Mm, apie tai kalbėjo ir kiti. Tai yra labai svarbu žinoti, kaip panaudojamos e, fondo lėšos ir nes šioje srityje korupcija yra didžiulė. Vienas skaičius, kurį norėčiau pateikti e, dėl lėšų, kurias išleidžia ES šalis ir pati ES nėra teisėtų priemonių teisėtai pateik, patekti į Europos Sąjungą ir taip buvo išvaistyti 27 milijardai eurų. Pane Korao, prašom laikytis jums skirtų trijų minučių limito. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjams už pasisakymus išsakytus šį rytą. Manau, kad svarstyti fondų panaudojimą yra teisingas kelias apsvarstant tokį jautrų klausimą, nes kartais naudojama neigiama politinė propaganda, pasisakant prieš migraciją. Kaip italas aš puikiai žinau šią situaciją. Norėčiau pakalbėti apie ES projektus ir e, jos prioritetus. Prioritetų yra 11, e, kur, e, kuriems komisijoje užsieima penki departamentai, taip pat išorės veiksmų tarnyba. Tai yra toks susiskaidomas, kuris mažina viso to skaidrumą, labai sunku suprasti, kas iš tikrųjų vyksta, kaip investuojamos lėšos, kurios panaudojamos. Po to, kalbant apie vėlesnį etapą, kurį dabar, pavyzdžiui, stebime Italijoje, kuomet sukurtas tam tikras verslas, ekonomikos sektorius, e, užsimantis migraciją. Taip sakome ne tik mes, taip pat e, patys operatoriai kalba apie tai, kad vyksta spekulacijos tiesiog su tomis lėšomis, kurios skiriamos migrantams Ir tokiu būdu žmonių kontrabanda tampa pelningesnė negu narkotikų kontrabanda. Mes bandome būti nusteikę pozityviai, teikti pasiūlymus, tačiau vis sunkiau atsekti e, tą lėšų kelią, pinigų kelią. O tai palanku tiems, kurie naudojasi tokią situaciją. Ir mes per savo šešėlinį pranešėją bandome pasiūlyti, kad e, geriau reikėtų organizuoti lėšų panaudojimą, kad būtų galima patikrinti e, jų panaudojimą. Ačiū, ponia Korao. Ponia Gijom. Madame Gijom. Please. Sorry. <laughs> Je vais très, très brève. Labai trumpai atsiprašau, noriu sugrįžti prie dviejų klausimų, kurie buvo plačiai aptariami. Trumpai kalbėjote apie tai, kad tai yra a, skubi, a, aktuali situacija dėl, dėl migracijos rautų, kad tai yra krizė situacija ir galvojant apie AMIF, apie lankstumą, būtent, kad būtų galima sureaguoti. M, tinkamu būdu e, į tą situaciją su pakankamais finansiniais ištekliais. Ar mm, jūs galvojate, paėmė vartai, kad finansiniai ištekliai yra pakankami sureagavimui ir ar taisyklės yra pakankamai lankščios, kad būtų galima reaguoti į tokias skubės, netidėlios, neįspręstinės situacijas? Na ir galiausiai galvojant apie krizės situaciją. Um, norėjome, kad būtų išsamus ir kiekybinis visų operacijų, visų veiksmų vertinimas, galvojant apie e, šios fondus, ar yra įmanoma jau dabar uh, įvertinti kokybiškai tuos projektus. Donc, flexibilité. Taigi, lankstumas ir įvertinimas, kokybės įvertinimas. Pane Silvi. Gal galėtumėte išjungti. Ačiū. Lauristin. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už pristatymus, ypač už Olandijos ir Rumunijos praktinę patirtį. Džiaugiuosi, kad mm, ypač paskutinėme pasisakėme buvo iškeltas, mano manimu, esminės klausimas, tai yra žmogiški ištekliai, kurie yra būtini. Uh, specialistai, medicinos specialistai, psichologai, socialiniai darbuotojai ir taip toliau. Ko, ko, ir galvojant apie tą. Uh, perkelimo Europos Sąjungą programą. Daug valstybių narių net turi tokios patirties, taigi aš manau, kad toms valstybėms narėms stinga ir reikalingų specialistų, būtent žmogiškų išteklių toms problemams spręsti. Taigi, kiek jūs galvojate, kiek reikėtų, kokios lėšos būtų reikalingos tūkstančiui, pavyzdžiui, pabėgėlių, prieglošio prašytojų, kiek žmogiško išteklių reikėtų, kad būtų galima spręsti medicinės, psichologinės, kitokias problemas ir padėti tiems žmonėms. Ir kaip mes galėtume užtikrinti užtikrinti, kad tos lėšos būtų suteiktos toms valstybėms, kurios susidurs su tokiamis naujomis situacijomis. Ačiū, panė Lauristina, o dabar e, suteiksiu žodį mūsų prelegentams vėl, tik labai griežtai reikalausiu laikytis pasisakymo laiko, kiekvienam po dvi minutės. Prašau pabandyti, pasistengti. E, Ačiū, labai trumpai, taip tiesa kalbame ne vien tik tai apie finansinius klausimus, reikia atsižvelgti ir į um, vertę, bet aš manau, kai eina kalba apie solidarumą, negalime išvengti finansinių klausimų. Ir aš asmeniškai galvočiau, kad jeigu galvotumėm apie teisingą sistemą, o ne apie kažkokią fiksuotą sumą vienam asmenį, galvojant apie perkelimą į es, Tai manau, kad reikėtų galvoti apie procentinę dalį, kiek valstybių narių realių išlaidų procentinės dalies reikėtų finansuoti. Nes valstybės narės investuoja į pabėgėlių apgyvendinimą ir ta, tos išlaidos skiriasi valstybėse narėse. Taigi fiksuot ta kažkokia suma neatspindėtų realios situacijos. Aš manau, kad reikėtų kalbėti apie procentinę dalį. E, toliau aš galvočiau, kad reikia holistinio požiūrio, kad būtų galima įtraukti visus aspektus. Ir teisingai buvo pasakyta, kad migrantų, kurie negali būti apgyveninti e, gražinimas, turėtų būti to požiūrio dalis. Ir Reikia vertinti įvairius gyvendinimo pusės aspektus. Čia, aišku, reikia nepamiršti ir solidarumo priemonių tarp valstybių narių. Na ir galiausiai, kalbant apie solidarumą tarp visų, viena vertus, aišku, yra finansinė dimensija, bet taip pat yra ir ta. Mm, veiksmų gyvendinimo operatyvinė ta dimensija ir manau, kad čia Frontex ir tie, be, tos bendros operacijos, kurias, kuriams vadovavo Frontex, tikrai padarė esminių pakeitimų, e, da, davė rezu, esminių rezultatų. E, anksčiau, prieš 10-15 metų, e, tokių, pavyzdžiui, vietos biurų, agentūrų nebuvo. Dabar tos agentūros, kurios yra atsakingos už specialistų panaudojimą, paskirstimą tarp valstybių narių panaudojimą vietoje, iš tikrųjų tie hotspots, karštie taškai yra novatoriškas ES um, požiūris ir aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas paremė tą finansavimą mintį. Ačiū, vertiname jūsų malonius žodžius dabar panas Koler. E, Ačiū pirmininkė. Ačiū už klausimus. Norėčiau pabrėžti tai, kad aš viską pristačiau, aš pristačiau, aišku, olandišką, Olandijos situaciją, neturiu informacijos apie patirtį kitose valstybėse narėse, Tačiau galvojant apie atskaitomybę, e, yra labai daug kontroliuojančių organizacijų ir, ir, apsk ir apskaita, kas veda, ir Europos komisija, ir Europos audito rūmai. Man atrodo, atskaitomybė ta yra tikrai griežta šiandien ir standartai yra labai aukšti. Toliau. dėl išteklių. Galvojant apie fondų vykdymą, išteklių sama yra tokia, kokia yra skirta mums. Tas, tas sprendimas jau yra priimtas kitų lygmenių. Taigi mes turime tas duotas apibrieštas sumas ir mes su tomis sumomis turime sukurti kaip galima didesnį poveikį, aišku, kiek tai yra įmanoma. Uh, Dabar kalbant apie projektų kokybę, norėčiau pabrėžti, kad e, dar tik pradėjome su AMIF e, projektais. Jie turi dabar būti pradėti vykdyti e, stebėsenos vizitai yra labai svarbus tie kasmetiniai. Ir stebėsenos komitetas atlieka periodinį vertinimą, tai yra labai svarbus instrumentas. Toliau dėl buvusių solid fondų galiu Jūs informuoti, kad komisija dabar atlieka įvertinimą ir, ir, kitą, ir lapčio mėnesį pateiks paskutinių e, trejų metų solid fondo gyvendinimo apžvalgą. Mas barbatei. Ačiū pirmininkė. Tiesiogiai pasistengsiu atsakyti į klausimus dėl lankstumo, tų netidėliotinų priemonių taikymo. Mano nuomonė, naujosios taisyklės yra tinkamos. Vidutiniškai dabar netidėliotinos priemonės yra patvirtinamos per vieną mėnesį. Uh, Gal galėtume sakyti, kad taip ir nelik ilgas laikas, tačiau aišku, reikėjo padaryti kompromisą tarp spartumo ir mm, būtinybės užtikrinti, kad pinigai bus tikrai tinkamai panaudoti ir, ir tvariai panaudoti. Taigi vis tik tai reikia skirti pakankamai laiko tvirtinimui. Dabar dėl projektų kokybės, dėl netidėliotinų priemonių projektų kokybės. Čia sprendimas būtų, kad valstybės narės e, atliktų įvertinimą ir ne tik tai tą įvertinimą, kuris yra numatytas e, pagal programų taisyklės, bet kad ir imtųsi valstybės narės iniciatyvos ir pačios dar pasamdytų vertintojus, galbūt pasitelktų kai kurias kitas interesuotas šalis, kas galėtų padėti e, šioje pusėje, kad, e, šio klausimu, kad būtų profesionalus įvertimas padarytas. Dabar dėl medicinės pagalbos pasiremdamas Bulgarijos patirtimi, pasakyčiau, kad tūkstančių imigrantų, prieglapščio prašytojų tūkstančių, aš kiek kalbėjausi su gydytojais ir slaugytojais, kuo jie skundžiasi, ką jie sakė, kad mm, gal pakaktų vieno daktaro ir dviejų, trijų slaugytojų, kad būtų visą parą medicinis medikų buvimas centre užtikrintas tai gal būtų galima taip galvoti proporcingai tokie sprendimai galėtų būti įmanomi toliau. Vieno psichologo reikėtų irgi keurą parą kiekviename centre, nežiūrint, kiek tame centre yra e, žmonių, asmenų tuomet. Tai sakyčiau, po psichologą kiekvienam centrui keurą parą. Tai galvojant apie. Mm, tos susitarimus, kai, pavyzdžiui, centrai sudaro susitarimus su vietos klinikomis, su vietos medikais. Sakyčiau, kad čia uh, Bulgarija sugebėta yra tuo pasirūpinti ir kiekvienoje vietoje, kur yra prieimimo centras, yra e, vietinio ligmens susitarimai su vietiniais medikais, e, privačiais gydytojais ar klinikomis ir tai kažkiek tai mm, kompensuoja tai, kad nėra vietoje daktaro. Bet aš sakyčiau taip, tūkstančių migrantų reikėtų vieno gydytojo ir dviejų, trijų slaugytojų. Tai būtų minimumas. Batai. Ačiū ponai Barbatei, ačiū visiems. Ačiū visiems, kad atėjote į šį keitimąsi nuomonėmis. Manau, kad tai buvo tikrai naudingas ir svarbus pasikeitimas. Ačiū Jums dar kartą. O dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Ir pagal darbo tvarkę mūsų laukia balsavimas. Dar kartą ačiū Jums.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 Dear colleagues, may I... Mėly kolegos, norėčiau paprašyti visų susėsti į savo vietas. We have a whole book to vote today. Mums reikės balsuoti dėl tikrai ilgo balsavimų sąrašo, todėl būtų gerai jau pradėti. Tikiuosi jūsų paramos ir bendradarbiavimo, nes mūsų laukia tikrai įspūdingas balsavimo sąrašas. Bet visų pirma turime balsuoti dėl kandidatų į e, pagrindinių teisų agentūros direktoriaus pareigas. Praeitą ketvirtadienį e, susitikome su trimis kandidatais į E, šios agentūros vadovo postą, pona Fraherty, e, ponė Vandelan ir ponė Keris. Europos parlamentas ir taryba turi parengti savo nuomonę ir sureitinguoti kandidatus pagal prioritetą. Todėl dabar e, balsuosime, kad sudarytume jų prioritetinį sąrašą. Balsavimas vyks štai kaip. Balsuosime elektroniškai ir slaptų balsavimų. Tai reiškia, kad visiems reikia balsavimo kortelio ir visi jas turite. Kaip surašyti kandidatų, kaip sudaryti kandidatų sąrašą. Šį, kai, nu, kai balsuosime, kandidatų sąrašą perduosime agentūros valdybai turėsime balsuoti dėl kiekvieno iš trijų kandidatų. Bus fiksuojami tik tai balsai už ir galite balsuoti už daugiau nei vieną kandidatą. Balsuosime dėl kiekvieno. E, skaičiuos, skaičiuosime tik tuos balsus, kurie bus atiduoti už, bet galite balsuoti daug, už daugiau nei vieną kandidatą ir paskui suskaičiuosime, kiek kiekvienas kandidatas gavo balsų. Ir kai balsavimas įvyks, tuomet suskaičiuosime balsus atiduotus už kiekvieną kandidatą. E, ta pačia tvarka, kokie kandidatai pasirodė praėjusią savaitę komitete. Vis prie ponas Auflaherti, paskui ponė Vandelan. Ir po, po visų trijų balsavimų paskelbsiu, kaip, kokį sąrašą sudarėme ir ir apie balsavimo rezultatus paskui informuosime agentūros valdybą. Taigi pradedame balsuoti, kaip jau sakiau, tai slaptas balsavimas. Visų pirma, balsuojame dėl plono O'Flaherty, balsuojame. One for Mr. O'Flaherty. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Dabar balsuojame dėl ponios Vandelanų. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Then I open the vote for the third candidate, Ms. Ir dabar balsuojame dėl trečiosios kandidatės, ponios Branskeris. The vote is closed. and we need one minute or half mm. minute to. Dabar mums reikia poros minučių e, susumuoti rezultatus ir pristatyti jums juos. Because I have to announce the, the order of the votes, the results, before we go to the next item on the agenda. So, Mrs. Vandelan. Pone Vandelan gavo 32 balsus, ponas Oflaherty 30 balsų, o ponė Brandkeris 9 balsus. Taigi 32, Vandelan, Flaherty 30, ponė Brandkerį 9 balsai. Ačiū kolegos. Dabar Balsuosime dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje. Noriu paklausti, ar ką nors norėtų dar pasakyti ponė Ferrara prieš balsavimą. Ačiū trumpai. Noriu padėkoti visiems ir ypač šešėliniams pranešėjams už visą jų nuveiktą darbą, rengiant šį tikrai sudėtingą pranešimą. tai apima tikrai daugybės ryčių. Man atrodo, kad mums pavyko dirbant drauge pasiekti gerą rezultatą, taigi ačiū šešėlinės pranešėjams. Ačiū ponė Ferrera. Noriu visų pirma paskelbti apie balsavimo sąrašo pakeitimus, nes jų nėra sąraše. Jeigu 438 pakeitimui bus pritarta, 439 iki 445 atkris. Jeigu 748 pakeitimui pritarsime, pakeitimai nuo, nuo 749 iki 759 atkris. Dar vienas pakeitimas. Jei pritarsime pakeitimui 764, tuomet se, pakeitimai nuo 765 iki iki 771 atkris. Jei, jei pritarsime 773 pakeitimui, tuomet pakeitimai nuo 774 iki 781 atkris ir paskutinis pataisimas, jei 784 pakeitimui pritarsime, todėl tuomet pakeitimai nuo 785 ir iki 793 atkris. Sekretariatas apie tai mane informuos, kai prieisime prie tų pakeitimų. Siūlau taupant laiką balsuoti elektroniškai nuo pradžios, nes iš patirties žinau, kad taip balsavimas vyksta sparčiau ir našiau. Pirmasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 173 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 174 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Antras kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 179 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Trečias kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktas kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau 229 e, pakeitimo antra dalis. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 230 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Ketvirtas kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 243 pakeitimas pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Du šimtai dešimtas pakeitimas balsuojame. Kolegos balsuokite, sako pirmininkė. Balsuoti baigiame. 210 pakeitimas. Ponios Vozenberg. Radote? Mm, jei balsavote, balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau 273 pakeitimas. Atsiprašau, dabar balsuojame dėl 272. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 273 dabar. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 274 balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 275 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 276. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 278 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 281 balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Šeštas kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Dabar septintasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntas kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 334 pakeitimas. Balsuojame. 334. Radote jį. Balsuoti baigiame. Atmestas. Penki šimtai septyniasdešimt septintas pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 575. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 335 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 351 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Devintas pakeitimas. Devintas kompromisas, atsiprašau. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vienuoliktasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. <clears throat> Pritarta. Dvyliktas kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta. 13 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 356 pakeitimo pirmoji dalis neįtraukta į kompromisą, todėl dėl pirmosios šio pakeitimo, kurį teikia ponė Veržė ar kiti, turime balsuoti. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 285 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 14 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 287 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 360 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 367 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 393. 393 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 15 kompromisas balsuojame. Baigiame. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 3, 2, 4. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 3, 2, 3. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 3, 4, 0. Balsuojame. Baigiame. Mhm. Na, atmestas. Toliau 419 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 363 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 369 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Toliau 23 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 24 kompromisas balsuojame. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 436 balsuojame. Baigiame. patvirtintas. 4, 5, 1. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Toliau 16 kompromisas. Balsuojame. Baigiame patvirtintas. 18 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Toliau pakeitimas 348. Tolesnėme puslapyje. 348. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 19 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Pakeitimas 500. Balsuojame. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Pakeitimas 3, 4, 7. Balsuojame. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 509. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 510. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 511 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 25 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Pakeitimas 508. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Kompromisas 20. Balsuojame. Prašom balsuoti, kolegos. Baigiame. Patvirtintas. 520 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 524 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 526 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 527 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 528. Pradedame. Baigime. Patvirtintas. 532. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 533. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 476. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 21 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 550. Pradedame. Baigiame. Prašom balsuoti dar. Baigiame. Patvirtintas. 551 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 559 pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas 560 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 562. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 564. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 22 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 801. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 805. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas 806. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 17 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta 579. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 581. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 582. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. Toliau. 585. Balsuojame. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 600. Pradame. Baigiame. Patvirtintas 603. Balsuojame. Baigiame atmestas. 605 pradame. Baigiame. Atmestas. 606 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 608 pradedame. Baigiame. Atmestas. 612. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 37 kompromisas. Balsuojame. Balsuojame. 37 kompromisas. Baigiame. Patvirtintas. 26 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 27 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Pakeitimas 625. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 630 balsuojame. Ne, ta šis atkrenta. 626 balsuojame. 626. Baigiame. Atmestas. Toliau 628. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Toliau 648 balsuojame. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Toliau. 681. Balsuojame. Ar radote? Baigiame. Patvirtintas. 683. Balsuojame. Atsiprašau. Jis įtrauktas į kompromisą. Tai reiškia, kad nereikia Jis traktas į 27 kompromisą, toliau 687. Balsuojame. Baigiame. Atmestas 691. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 694. Balsuojame. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 28 kompromisas. Balsuojame. Baigiame patvirtintas. Toliau 713 pakeitimas. Balsuojame. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 714. Balsuojame. Baigiame patvirtintas 715. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 720. Balsuojame. Baigiame. Prašom balsuoti. Prašom balsuojame, balsuojame. Patvirtintas

Kompromisas 29. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 729. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 7.30 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 7.31 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 7.32 Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtintas. 733. Balsuojame. Baigiamas. Atmestas. 740. Balsuojame. Baigime. Patvirtintas. 489. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 495. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 496. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Pritarta. 30 kompromisas. Čia turime balsuoti dėl dalių atskirų, kaip prašė guoja. Pirmoji dalis be žodžio sam, taigi balsuojame dėl pirmos dalies. Baigiame. Patvirtinta ir po to antroji dalis su žodžiu sam. Pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas. 31 kompromisas vėlgi balsavimas dalimis, dvi dalis. Pirma dalis, visas tekstas išskyrus terminas sam kai kurie. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis, terminas sam kai kurie. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 32 kompromisas. Prašau balsuoti dėl 32 kompromiso. Baigta. Patvirtinta 33 kompromisas. Prašom balsuoti. 33. Patvirtinta. 34 kompromisas. Prašom balsuoti dėl 34 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 35 kompromisas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 36 kompromisas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 38 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 835 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 844 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 848 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 377 pakeitimas. Prašom balsuoti. Prašau balsuoti. Baigiame. Atmesta. Toliau reikia balsuoti dėl 483 pakeitimo. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 40 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 871 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 872 pakeitimas prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 874 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 860, neatsiprašau. 41 kompromisas. Pra, balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 854 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinti. 42 kompromisas. Balsuoti pradedame. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 889 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 821 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 734. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 39 kompromisas. Prašau balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 908 pakeitimas. Balsuoti pradame. Prašau balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 379 pakeitimas. Balsuoti pradame. Baigiame. Atmesta. Toliau. Nurodomosios dalis. Jei sutiktumėte, galėtumėm balsuoti dėl pakeitimų 1.5 nuo 7 iki 46, nuo 48 iki 51, nuo 53 iki 71 kartu. Prašau balsuoti dėl visų šių pakeitimų bloko. Balsuoti pradame. Baigiame. Patvirtinta. Antras ir trečias pakeitimai identiški, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 47 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta 52 pakeitimas. Balsuoti pradame. Baigiame. Atmesta. Statuojamosios dalis 72 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 73. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta vieno balso persvara. 74 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 43 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 82 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. 83 pakeitimas. Balsuoti pradame. Baigiame. Patvirtinta. 84. Balsuoti pradame. Baigiame. Patvirtinta. 85. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 86. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta 87. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta 88. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 89. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 90. Pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 92 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 93 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 95. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 44 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 105 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 106 pakeitimas. Balsuojame dėl 106. Pritarta. 107. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 44 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 119 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 120. Pritarta. Balsuojame. Balsuokite. Balsuoti baigiame. Pritarta. 121. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 125 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dabar dėl 124 balsuojame. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 123. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 127. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 128. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 129 balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta.

Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šimtas, sužau, kompromisas ketur, numeris 46 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 47 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 140 pakeitimas dabar. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 142. Balsuoti pradedame. Kolegos, prašau, balsuokite sparčiau. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 142 kolegos. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 48 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 147 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 148. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 149 balsuojame. Balsuoti baigėme pritarta. 150 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 151 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta.

Taigi 154 dabar. Tikriausiai yra skirtingų balsavimo sąrašų, todėl raginu balsuoti. 154 pakeitimas. Dabar dėl jo balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 155. Jeigu norite dirbti, greit, balsuoti greičiau, turite spausti mygtuką. Balsuoti baigiame. Atmesta. 156. Pritarta. 5, 156. Balsuoti baigiame. Pritarta. 157. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 158. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Kolegos, dauguma nebalsuojate laiku. Pritarta. 159. Balsuoti baigiame. Bals. Pritarta. 160. Balsuoti baigiame. Pritarta. 161 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 162. pritarta. 163. Balsuojame. Dėl 163 balsavimas baigtas. Pritarta. 164 balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 165 balsuojame. Balsuoti baigėme. pritarta. Toliau e, AFKO komiteto nuomonė dėl, dėl teikiamų pakeitimų balsuoti neturime, nes aptarėme viską. Turime balsuoti dėl 11 pastraipos tos nuomonės. Balsuoti baigėme. Pritarta. 12 punktas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Toliau FAM komiteto nuomonė. Pirmi du pakeitimai apie tai dabar C konsultuojamosios dalies punktas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. D konstatuojamoji dalis balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau F punktas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. G konstatuojamasis dalies punktas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. H konstatuojamosios dalies punktas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Galbūt būtų patogiau kelti rankas Ypač tai dėl to, kad tai yra komitetai. Bet jeigu reikės skaičiuoti, bus sunku. Iki šiol pavyko gana sparčiai dirbti. Kažin kaip mums būtų sekėsi be kortelių. Į konstatuojamosios dalies punktas balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Jot neatsiprašau, L. Balsuoti baigė, balsavimas prasidėjo ir baigėsi, pritarta. O konstatuojamosios dalies punktas. Pradėme balsuoti, baigėme balsuoti. Balsuoti baigėme. Trečias punktas balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Šeštas punktas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Vienuoliktasis punktas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Keturioliktas punktas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. 15 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 19 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 22 balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta. 23. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta. 24 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 27. E, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 29. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 30. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta. Peti komiteto nuomonės konstatuojamosios e, dalies C punktas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. E konstatuojamosios dalies punktas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. F konstatuojamosios dalies punktas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. H konstatuojamosios dalies punktas. Balsuoti baigiame. Pritarta. J konstatuojamosios dalies punktas. Balsuoti baigėme. Pritarta. M konstatuojamosios dalies punktas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigėme. Pritarta. M punktas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Ketvirtas punktas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštas punktas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Devintas punktas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vienuoliktas punktas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Septynioliktas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dvidešimt pirmas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 23 balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 24 balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 25 balsuojame. E, balsuoti baigėme. Pritarta. 26. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 27 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 29. Balsuoti baigiame. Atmesta. 31. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ir dabar pereiname prie galutinio balsavimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 32 už 25 prieš vienas susilaikęs. Sveikiname pranešėją. Ačiū visiems už bendradarbiavimą ir susitiksime po pietų.